So, ich bitte alle Kolleginnen und Prašau visų kolegų e, sėstis į vietas, pasiruošti balsavimo korteles. Prašau e, įdėti balsavimo korteles į balsavimo aparatus. Wir haben eine Änderung in der Šiek tiek pasikeitė mūsų darbo tvarkė dėl devinto darbo tvarkės klausimo. Jis perkeliamas prieš aštuntą darbo tvarkės klausimą. Toks buvo pateiktas prašymas, panašu, kad nieks neprieštarauja, tai taip ir pasielgsime. Šiandien yra šio toks vertimo režimas, išskyrus estų ir maltiečių kalbas, yra visos kitos kalbos, pilnas kalbų režimas. Kovo ketvirtą dieną vyks seminaras dėl prevencijos ir e, pana Špeterle ir Glenis e, e, vadovaus tam seminarui. Jis vyks 13-14 valandomis GE 1G3 salėje. Dar noriu paminėti Lindos Makeven pranešimą. Dėl jo buvo susitarta vasario 12 dieną. Taip pat yra ir Peter Lyze pranešimas. Dėl jo įvyko pirmas trilogas vasario 8 dieną. Toliau pranešimas dėl medaus Pirmas trilogas įvyko vasario 18, kovo 4 įvyks antrą. Kovo 5 dieną įvyks dar vienas trilogas dėl dekaster pranešimo. Toliau. Mes susitarėme dėl Mes sustarėme ir dėl e, produktų direktyvos. E, naujas tekstas yra mūsų komiteto svetainėje. Kitos plenarnės sesijos metu vyks e, balsavimas kitą savaitę. Yra pateiktas visas pasiūlymų paketas ir dėl jų reikės susitarti. Taigi tai buvo uh, komentaras dėl septinto darbo tvarkės klausimo. Taip ir susitarėme. Toliau e, protokolas yra pateiktas 2013 m. lapkričio 3-4 dienos protokolas. Ar kas nors jam prieštarauja? Panašu, kad ne tai skelbiu, kad tas protokolas patvirtintas. Dabar galime perėti prie Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Klausimo balsuosime elektroniniu būdu. Dėl šio klausimo pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 39 už. Priimta. Toliau. Šeštas klausimas. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Yra pateikti pakeitimai. Beje, visų pirma, balsuosime iš viso, ar dėl šį klausimą iš klausimą bus atsakinėjama, ar jau visi pabalsavote, balsavimas baigtas, priimta, trys balsavo prieš, kiti už. Toliau rezoliucijos projektas. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Rezultatas neaiškus, patikrinkime elektroniniu būdu. Taigi balsuokime elektroniniu būdu dėl 17. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 20. kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 24. kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar pirmas ir antras pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, balsuokime elektroniniu būdu dėl dešimto pakeitimo, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas, toliau vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dėl 12 norite patikrinti rezultatą. Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta baigiamasis e, elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Didžiaja balsų dauguma patvirtinta. Jetzt haben wir das Vergnügen. Na, dabar priartėjo mūsų malonumas balsuoti dėl daugiau kaip tūkstančio pakeitimų. Apie tai jau kalbėjome ir su koordinatoriais, kokia turėtų būti procedūra. Uh, Pone pirmininkė, smulkmena, prašau, kad 1400, 1405 pakeitimas net kristų, jei būtų pritarta konsoliduotam septintajam pakeitimui ir, kaip supratau, pranešėjas tokiam siūlymui neprieštarauja. Prie šio pakeitimo neparašyta, kad jis atkristų, jei pritartume septintajam konsoliduotam pakeitimui. E, dėl to buvo susitarta šešėlinių pranešėjų dėrybose ir tik paskutinėme balsavimo sąraše prie jo parašyta, kad jis atkristų. Taigi norėtume, kad apsvarstytume tokią galimybę. So I, I ask that we vote on uh, 1045. Siūlau balsuoti dėl 1045 pakeitimo kaip papildomo prie 7 konsoliduoto pakeitimo. Uh, ich bin ein bisschen irritiert. Truputį esu sutrikęs, nes Jūs siūlote keisti balsavimo sąrašą, likus labai nedaug laiko iki balsavimo. Aš norėčiau pastarauti, ką apie tai e, mano pranešėjas. Ačiū. Jeigu mes. E, aš manau, kad reikia balsuoti dėl kolegės pateikto pasiūlymo. Taigi, būtent tokiu būdu nuspręsime, ar atsižvelgti tokį pasiūlymą ar ne. Taigi siūlau visų pirma balsuoti dėl ką tik nuskambėjusio kolegės pasiūlymo. Labai trumpai, aš pritariu tokiam pasiūlymui, nes iš tikrųjų tai neturi nieko bendro su septintu konsoliduotu e, pakeitimu. Tas pakeitimas yra susijęs su išimtimi Toks pasiūlymas nepatenka į e, septintą konsoliduotą pakeitimą. Man atrodo, kad buvo tiesiog neapsižiūrėta. galbūt dabar reikėtų balsuoti, tai tuomet e, toliau viskas vyktų paprasčiau. Like Pirmininkė, norėčiau išreikšti apgailestavimą savo frakcijos vardu dėl to, kad tas balsavimo sąrašas yra toks ilgas ir sudėtingas. Ir tai galutinis balsavimas buvo nelengva dirbti rengiant šį tekstą ir gale viskas e, nepaprastai komplikuojasi buvau pasirengusi priešintis, prieštarauti dėl turinio, bet to nedarysiu, bet iš principo noriu išsakyti prieštaravimą. Ir norėčiau paprašyti balsa, galimybės balsuoti vardiniu balsavimu dėl aštuntojo konsoliduoto pakeitimo. Thank you.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 pateiktą pasiūlymą dėl 1044 pakeitimo, ar dėl jo reikėtų balsuoti atskirai ar ne. Kas už tokį kolegės pasiūlymą? Pakelkite rankas. Kas prieš? Balsuokime elektroniniu būdu. Dar kartą klausiu. Kas už pasiūlymą, kurį pateikė Satuhasi? Hasi? Ji siūlė dėl 1045 pakeitimo e, atskirai balsuoti, jeigu e, būtų balsuojama atskirai dėl septinto konsoliduoto pakeitimo. Kas pritarė, pakelkit rankas. O gal vis dėlto paprašiau būtų elektroniniu būdu. Balsuokime elektroniniu būdu dėl Satuhasi pasiūlymo. So, Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Visi pabalsavote, balsavimas baigtas. Julie Görling möchte. Pasiūlymas primtas. Julie Garling norėtų, kad vyktų e, konsoliduotas balsavimas dėl konsoliduotų pakeitimų. Ar Kiti kolegos pritarė išsakytam e, pasiūlymui. Kas pritarė, tas atsistokite. Panašu, kad vėluoja vertimas. Kas už vardinį balsavimą? Turi atsistoti 18 kolegų. Panašu, kad neatsistoja 18 kolegų. Pone Gadling, jūs irgi turite atsistoti, jeigu norite pritarti savo pasiūlymui. Jeigu norite vardinio balsavimo, kurio pati ir prašėte, tai tuomet turėtumėte atsistoti. Iš viso turi atsistoti 18 kolegų tam, kad būtų pritarta jūsų pasiūlymui. Štai taip. Yra keturi kolegos. Keturi kolegos atsistoja, štai penktas atsistojo, bet dar trūksta 13, taigi vardinio balsavimo nebus jūsų pasiūlymas atmestas. Na, o dabar jau tikiuosi, kad galime pereiti prie mūsų balsavimo sąrašo. Ir pradėsime nuo konsoliduoto pakeitimo numeris vienas – elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Baigiame balsuoti. 36 už, 8 prieš, taigi primtas pakeitimas. Dann geht's weiter mit ab. Toliau. 125 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 139 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 140 agri 6 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 141 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. Antroji dalis. 142 antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Rezultatas neaiškus. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 142 pakeitimo antros dalies. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Agri 7 kas už, kas prieš kas susilaiko priimta. Toliau. 143, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 144, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 145 balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 146. Tiesa, kažkas norėjo patikrinti balsavimo rezultatą dėl 145 antros dalies. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. antroji 145 pakeitimo dalis, dėl jos dabar buvo balsuojama. Ir ji patvirtinta. Toliau 146. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Da müssen wir jetzt 146 abstimmen. 146. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau kaip už antrą dalį. Vienas e, aštunto agri. Vienas keturi septyni atsiprašau, kas už. That's the second. second is that no, a second so it's, it's, um, uh, it falls completely. Okay. einhundertachtundvierzig vienas keturi aštuoni ir agri devyni kas už kas prieš kas susilaiko neaiškus rezultatas taigi agri devyni ir vienas keturi aštuoni balsuokime elektroniniu būdu ar visi pabalsavote balsavimas baigtas Atmesta. 149. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 150 agri 10. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 151. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 152. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 153. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 154. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Toliau. Penktas. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 167, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras konsoliduotas elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai patvirtintas pakeitimas. Toliau. Šimtas septyniasdešimt septintas. Vienas septyni septyni kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Vienas septyni aštuoni kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, Agri 11 buvo identiškas, 179 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, Agri 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 180 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 181 kas už, Kažkas nori patikrinti rezultatą dėl 180. Ar ne? Pradedame balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Atmesta. Viens aštuoni aštuonikas už kas prieš atmesta. 182, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 183, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 184, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 185 ir agri 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 186 ir agri 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 186 ir agri 14. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. 187 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 188 agri 15, mm. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 189 agri 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Agri 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Agri 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 190 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 191 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 192 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 195 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 196, 197, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, agri 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 199 ir 200, kas už. Ir dar 201 ir 202, kas už. Šiuos pakeitimus, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dėl šių keturių pakeitimų balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti nuo 199 iki 202 pakeitimo, tai yra lingvisniai pakeitimai, ar visi pabalsavote, balsavimas baigtas, atmesta. 203. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 204, 205, 206, kas už, kas prieš, kas susilaiko Rezultatas neaiškus. Balsuokime elektroniniu būdu nuo 204 iki 206. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 207 ir Agri 20. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 208 ir Agri 21. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko atmesta. 209 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 210 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 211 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 212 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 213 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Jau visi pavargote? Dar liko 92 puslapiai. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 213. Balsavimas baigtas, atmestas pakeitimas. 214. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Agri 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 215 atkrenta. Ne, 215 todėl balsuojama kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 216 ir Agri 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 217, 218 ir 219, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko primta. 220, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 221 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 223 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 224 <clears throat> balsavimas dalimis, pirmoji dalis. Čia neteisingai pateikta informacija. Visų pirma, turime balsuoti dėl viso teksto, paskui atskirai dėl žodžio single. Taigi dabar dėl viso teksto, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Tai antroji šio pakeitimo dalis atkrenta. Agri 24, kas už, kas prieš. Uh, Atmesta Agri 25, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Devintas, kas už, kas, prie, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 225 atkrenta. Turime balsuoti dėl 226, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmest, atkrenta, atmesta, atsiprašau. Toliau 231, agri 7232 ir taip toliau, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 234, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau konsoliduotas trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 251, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 252, agri 31, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 253, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 254, 255. Kas už juos, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau balsavimas elektroniniu būdu dėl 254 ir 255. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas konsoliduotas elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Atsiverčiame 17 puslapį. 281, 293, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 282, agri 36, kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. 282, agri 36. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 283, agri 37, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 284, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 285, agri 38, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 269 kas už, atsiprašau, 289 kas už, prieš priimta. Toliau 290 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 291 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 292 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 294 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 295 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 296 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 297 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 298 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 12 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 299 kas už, ne šitas atkrenta, toliau. Ne, vis dėlto reikia balsuoti dėl jo. 299 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 300, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 301, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 302 302 atkrenta, 303 taip pat, Agri 9. Agri 39, kas už, prieš susilaiko atmesta. 304, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 305, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 306, kas už kas prieš, kas susilaiko primta. 307. Trišimtai <coughs> septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trišimtai aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trišimtai devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Agri 40, dvi dalys, dėl, šių, dėl to nebalsuojama. Tik dėl antros dalies balsuojama. Taigi, Agri 42 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 310, kas už. Mm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 Dafür. 3.13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 3.14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 3.15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 3.17, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Agri 4.1, pirmoji dalis, to jos nebalsuojama, antroji dalis. Taigi, Agri 41, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 3.18, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu 318. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 319. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko primta. 320 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 321 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 322 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 323 323. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 324. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas blokas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą. Balsuojame elektroniniu būdu dėl ketvirto bloko. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau penktas konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. O dabar šeštas konsoliduotas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Agri 4.5. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Rezultatas neaiškus. Agri 45. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas, akivaizdžiai atmesta. Agri 46, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Agri 47, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 360, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 361, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 362, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 363, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trys šeši keturi, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 365 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 366 ir 367, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Agri 48 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 368 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 369 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 370 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 371 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 372 Agri 49, antro, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 373, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 374, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 375, 375 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Patikrinkime elektroniniu būdu 375, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Trys septyni šešikas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. 377, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 378, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 379, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas blokas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trys aštuoni du, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 384 ir agri 50. Kas už, kas prie, prieš, kas susilaiko atmesta. 385 19. Mhm. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 386. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 387. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 388. Ar dėl jo balsuojame? Ne, jis atkrenta. Dvidešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 389 ir agri 52, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 390, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 391, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 392, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 393, 394, 395, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 7. Konsoliduotas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Weiter geht's bei mir auf Seite 34 mit Frau Schnellhardt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 Klemba per mikrofoną. 442. 92 puslapyje yra tas pakeitimas, dėl kurio buvo priešta balsuoti atskirai. Dabar 442 pakeitimas 34 puslapyje, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Patikrinkime elektroniniu būdu 442. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 446. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. 447. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmesta. 4, 4, 8, 5, agri 53, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 4, 4, 9, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 4, 50, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 4, 5, 3, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 452 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 454 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 455 ir agri 54 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 456 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 457, 458 identiški, dėl jų balsuojama kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 459, 460, agri 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 461, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 462 ir agri 56, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 463, dvi dalys, pirmoji dalis atkrenta. Antroji dalis 463 pakeitimo antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? 464 kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 465 kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 466 kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 467. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 468. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 469. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 469. 470, 471 ir 472. Dėl jų balsuojame vienu ipu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, rezultatas neaiškus, taigi balsuokime elektroniniu būdu. 470, 471, 472. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 473. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 474 ir Agri 57. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? Norite patikrinti elektroniniu būdu, ar ne? 474 ir Agri 57. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 478 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 27 kas už,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 akivaizdžiai iškilo problema. Vielleicht darf ich einmal ausreden, Frau Kollegin, mit der englischen Übersetzung. Mėly kolegos, atrodo buvo vertimo problema. Ispanų vertimo liktai nebuvo. Ar e, išgirdote vertimą ispanų? 481. Ar gerai jau dabar? Ar viskas veikia? adopted, so we go in those this fall. Vierhunderteinundachtzig. Dafür? Dar kartą pabandom. 481. Už prieš susilaikę atmesta. 482 už prieš susilaikę priimta. 483 už prieš susilaikę atmestą. 485 už prieš susilaikę atmestą. 484 už prieš susilaikę nesu tikras. Tikriname elektroniškai dėl 484. Ar jau visi balsavote, balsavimą baigėme. P 486 už prieš susilaikę priimta. 487 už prieš prieš susilaikė priimta. 488 už prieš susilaikė atmesta. 489 už prieš susilaikė neaišku, reikia tikrinti. Tikriname elektroniškai. 489. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 490. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 492 už prieš susilaikė atmesta. 493, 494 kartu. Kas dabar neaišku? Kas negerai su vaišiavim balsavimo aparatu? 493, 494. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 495, 96. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 58 agrikas už prieš susilaikę atmesta. 497 už prieš susilaikę priimta. 498 agri e, 59 už prieš susilaikę atmesta. 500-506 kartu. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 501 už prieš susilaikė. Ne, aišku, reikia tikrinti elektroniškai. 501 balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta.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

kad deleguotieji teisės aktai gali skirtis nuo to, kas yra nuspręsta. Man tai atrodo sukels daug problemų, todėl raginčiau problemas remti išbraukimą ir balsuoti už 506 pakeitimą. Puiku, balsuojame dėl pakeitimo žodžių, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Didelė balsų dauguma. 509. Kas už kas prieš susilaikė priimta. 510, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 511 ir agri 60, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pakeitimas žodžių numeris 1, 512 pakeitimui. Kas už, kas prieš Tik žaliai ir liberalai balsavo. Gal dar kartą pabandykime. Bandykime elektroniškai, balsuokime. Pakeitimas žodžiu numeris vienas, kuriuo yra keičiamas 512 pakeitimas. Abstimmung ist eröffnet. Balsavimas vyksta. Ar visi balsavote? Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta 29 už, 8 prieš. Toliau. 514 stimmen wir dann ab. 514. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 515. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 516 už prieš susilaikę. Baigiame. 518 už e, prieš, prieš susilaikę. E, agri 61 atkrenta, agri 62 ir 521. E, už prieš susilaikę atmesta. 522 už. 522 kas už. Prieš susilaikę

527 atkrenta. 528 už prieš susilaikė atmesta. Primta. 528 ir agris e, 68 kas už, kas prieš susilaikė priim, atmesta. 531 kas už, kas prieš susilaikė <clears throat> susilaikę, priimta. 530 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 532 už, prieš, susilaikę, priimta. 533 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 534 už, prieš, susilaikė, atmesta. 536, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 537 ir agri 66, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas blokas, kas už prieš susilaikė, atmesta 541 už prieš susilaikė, atmesta 542 už prieš susilaikė, atmesta 543 e, už prieš susilaikė, atmesta 30 už prieš susilaikė, priimta 544 ir agri 67 už prieš susilaikė priimta 545 už prieš susilaikę. Manau, kad geriau patikrintume elektroniškai balsuojame, ar visi balsavo, baigiame balsuoti. Atmesta. 31. Kas už prieš susilaikė priimta. 546 už prieš atkrenta. Atkrenta 546, 547, kas už prieš susilaikė atmesta, 548 už prieš susilaikė priimta. Agri 68 už prieš susilaikė priimta. 549 kas už, kas prieš susilaikė priimta Neaišku. Tikrinkime elektroniškai. 549. Ar visi balsavote? Baigiame. Gana aiškus rezultatas akivaizdžiai atmesta. 550. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 551. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 552. Už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 553 už, prieš, susilaikė, priimta. Agri 69 už, prieš, susilaikė, priimta. 32 atkrenta, 554 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 555 antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 556 ir 557. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 558. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Agri 70, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Agri 71 už, prieš susilaikė atmesta. 72 už, prieš susilaikė atmesta. Agri 73 už, prieš susilaikė atmesta. 559 už, prieš susilaikė atmesta Priimta. Devintas blokas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Neaišku, reikia patikrinti elektroniškai balsuokime, ar visi balsavo, baigiame balsuoti. Priimta. 5,60 už, prieš. Atmesta. 561 už, prieš susilaikę. Neaišku, tikriname elektroniškai 561. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 562 ir Agri 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 563. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 564 ir Agri 77 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 565 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 566 už, prieš susilaikė atmesta. 567 už, prieš susilaikė Atmesta. Agri 78. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 568 ir Agri 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 569. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 570 už apimtas šitas jis atkrenta. Agri 81 už, prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Agri 81. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Agri 82 nereikia teikti balsavimui, todėl iškart balsuojame dėl 571 antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 572. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 573. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 5 7, 4 e, nereikia dėl jo balsuoti. 5, 7, 5, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 5, 7, 6, kas už, prieš susilaikė atmesta. 5, 7, 7. Antroji dalis tik, kas už, kas prieš susilaikė. Neaišku. 577 antra dalis tikriname elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dešimtas blokas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 579 antra dalis. Kas už? prieš, susilaikę, atmesta. 580, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 582, kas dvi dalis, kas už pirmą, prieš, susilaikė, atmesta. Už antrą dalį, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 583, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 584 už prieš susilaikė atmesta. 585 kas už prieš susilaikė priimta. 586, 589 už visus iš karto, kas už prieš susilaikė atmesta. 500 90 atkrenta 591 antra ir trečia dalis. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečia dalis, už, norite tikrinti, norite tikrinti dėl antrosios dalies. 591 antroji dalis. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti, atmesta. Trečioji dalis, 591 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 593. Dėl jo nebalsuosime. 33. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Agri 83 atkrenta. 34. Ir Agri 84. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 500 94 priimtas. Nereikia dėl jo balsuoti. 595. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 596 ir agrė 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 597. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 598. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Įpusėjome balsavimą ir vos ne pusantros valandos tam skiriam. Reikia nuspręsti, kaip toliau elgti su tais balsavimo sąrašais ir panašiais dalykais. 599 antra dalis. Kas už? Prieš. Atmesta. 600. Pirma dalis. Antra dalis. Antra dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 602. Kas už, prieš. Susilaikė atmesta. 35. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 603 ir AG87. Kas už, kas prieš susilaikę, neaišku. Todėl reikia elektroniškai patikrinti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 604. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 605. Už. Prieš Atmesta. 606, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Blokas 11, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 610, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 už, prieš susilaikė priimta. Prašoma, kad patikrintume dėl 36. Balsuokime. Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Sechs... Priimta. 611 už. Dar kartą. 611 ir agri 88. Kas susilaikė? Neaišku, reikia tikrinti. Balsuojame 611 agri 88. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 612. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. E, bloku balsuojame už 12. Už prieš susilaikę priimta. 617 antra dalis jaunly. Kas už, kas prieš, pri, atmesta. 620 kas už, prieš. Susilaikė. 620 reikia tikrinti elektroniškai. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 37. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 619 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 619 norite patikrinti elektroniškai. Prašom, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 621. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Gal balsuojame bloku. 13 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 14 blokas už, prieš susilaikė priimta. What are the block? Block is the fixed. There should be, there should be that one line here. Okay, sorry. 627. Kas už? prieš. Šeši šimtai dvidešimt aštuntas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Šeši šimtai dvidešimt devintas. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. Penkioliktasis blokas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeši, trys, keturi. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeši, trys, penki. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeši, trys, šeši. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeši, trys, septyni. Už. Prieš susilaikė atmesta. 638, 3 dalys, pradedam nuo antrosios dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečia dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 639-640, dėl jų nereikia balsuoti. 641 už prieš susilaikę atmestą. 642 ir agri 96 kas už prieš susilaikę atmestą. 642 ir agri 96 reikia tikrinti. Balsuojame, baigiame balsuoti. Priimta. 643 kas už prieš susilaikę atmestą susilaikė atmesta. 644 kas už prieš susilaikė priimta. 645 agri 97 kas už prieš susilaikė atmesta. 646 agri 98 kas už prieš susilaikė atmesta. 647 už prieš susilaikė priimta. 648 už prieš susilaikė atmesta atmesta 649 už prieš susilaikę atmesta 650 kas už prieš susilaikė priimta 651 ir agri 99 už prieš susilaikė priimta šimtasis agrikas už prieš susilaikė neaišku agri šimtasis reikia tikrinti elektroniškai. Stimmt, Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Priimta. Šešioliktasis blokas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 654. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 657. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 658. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 101. Už, prieš susilaikė priimta. 659 ir 660 yra iš tiesų neidentiški, todėl dėl jų reikia balsuoti atskirai. 659, kas už, prieš, susilaikė, neaišku, reikia tikrinti. 659 elektroninis balsavimas, ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 660 ir 661. Už prieš Pasitikrinsime, kai balsavome dėl abiejų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo, balsuoti baigėme. Pritarta. 662, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 663. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo, balsuoti baigėme. Atmestas. Dabar 663 ir 664. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 665 kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 666 kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 6667, dėl jo balsuosime atskirai. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 668 ir 669, dėl jų draugė balsuojame. Nes jie tapatus kas už, prieš. Neaišku, reikia patikrinti elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 670 už prieš susilaikė pritarta. Bei Agri 102. 671 už prieš. Taigi už prieš susilaikė atmestas. 672 ir 673 kas už Kas prieš? Susilaikė? Atmestas. Atmesta. Reikia patikrinti, kai balsavome dėl abiejų pakeitimų. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesti. 674 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 675 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 676 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 677 už, prieš, susilaikė atmestas. 677 paprašyta patikrinti balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmestas. 678. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 679. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 680. Kas už. Kas prieš susilaikė atmestas. 681 už, prieš, susilaikė pritarta. 682 už, prieš, susilaikė atmestas. 683 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 684 ir agri 103 kas už kas prieš, susilaikė atmestas. 685 ir agri 104, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 686 bei agri 105, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 17 blokas už, prieš, susilaikė atmestas. 18 pakeitimų blokas už, prieš susilaikė atmestas. 693 pakeitimas, 694, 695 dėl visų kartų, kas už, kas prieš, susilaikė atmesti. Reikia patikrinti. Gerai. 6, 9, 3, 4 ir 5 balsuojame dėl visų trijų. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. 696 e, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Toliau aštuntas konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 714 už, prieš, dabar balsuojame dėl 61 puslapė, puslapyje esančio 714 pakeitimo. Kas už? Pakelkite rankas. Prieš. Susilaikę. Patikrinsime elektroniškai. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. Šedešimt ketvirtas puslapis, e, e, devyniasdešimt devintas pakeitimas, kas už? Trisdešimt devintas pakeitimas, tai yra. Mano balsavimo sąraše jis yra 64 puslapė, 39 puslapio viršuje. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Agri 112. Už, prieš, atmestas. Agri 113. Kas už, kas prieš, susilaikę. Neaišku, tikrinsime elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. peršokame į 72 puslapį. 805, 6, 7 ir 8 pakeitimai. Kas už, kas prieš susilaikė, pritarta visiems.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 76 puslapis. Agri 119, haben es alle gefunden? Ar visi radote šį pakeitimą? Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 120 AG komiteto. atkrenta. 851 už, prieš, susilaikė, neaišku, reikia patikrinti elektroniškai. 851. Uh. Gut. Die Abstimmmaschine. <laughs> Abstimmung ist. Balsavimo mašinos apleistos. Balsuoti baigiame. 19 už, 20 prieš atmestas. Ir keičiasi posėdžiai pirmininkausiantis narys. Yes. Manau, kad galime dėl viso kito balsuoti vienu balsavimu, dėl pakeitimo bloko. Tikriausiai niekas neprieštaraus. 351 barstas. 851. Kas už, kas prieš. Pritarta. Mm, gerai, tikriname. Ar visi balsavo? Baigiame tikrinti ir balsuoti. Atmestas. Iš 852 kas už, kas prieš, atmestas. 853 už, kas prieš, susilaikė pritarta. 854 ir Agri 121 dėl jų drauge, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. Baigėme balsuoti. Pritarta. 852 dėl jo balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Agri 122, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Agri 123, kas už, kas prieš, susilaikė susilaikė, pritarta. 856 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 857 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Tikriname. Pradedame tikrinti. 857. Balsuoti baigiame. Pritarta. Jūs pavėlavote, nes buvo pakankamai laiko. 858 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 859 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 860 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Tikriname. Pradedame tikrinti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 862 ir Agri 124. Jie yra tapatus. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 863. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 864 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 865 ir agri 125 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 44 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 866 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 867 ir Agri 126. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 868 ir Agri 127. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 869 ir 870. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta Norėčiau patikrinti, balsuojame. Elektroniški. 869, 870, kai balsavome dėl jų. Tikrinti baigiame. Pritarta. 871. Ir 872. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. e, tikriname dėl 871 ir 872. Balsuoti baigiame. Pritarta. 40, 45 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 873 už, prieš, susilaikė, pritarta Norėčiau patikrinti, kaip balsavimą dėl 873. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir dabar 880 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, 881 ir Agri 128, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 882 ir 883 dėl, dėl visų draugė, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 884 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 885 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 886 kas už, kas prieš, e, atmesta. 887 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 888 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 889 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 890. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 891. Už, prieš, susilaikė pritarta. 892. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 893. Už, prieš, susilaikė pritarta susilaikė atmestas. 47 ir 48 blokų balsuojame dėl jų abiejų, kas už, prieš susilaikė pritarta. 894 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 895 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 896 už, prieš susilaikė pritarta. 897, 898 už, prieš, susilaikę, pritarta. 899 kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. 900 už, prieš, susilaikę, pritarta. 49 už, prieš susilaikė pritarta. 901 už, prieš susilaikė atmestas. Balsuojame mm, dėl 23 pakeitimų bloko 92, 3, 4 ir 5 už prieš susilaikę atmesti. 905 už prieš, susilaikė, pritarta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 906 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Tikriname. Elektroniškai balsavome dėl 906. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. 907 už, prieš, susilaikė, pritarta. 908 ir Agri 129, kas už, kas prieš, pritarta. 909 už, prieš, susilaikė, atmestas. 910 kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 911 už, prieš, susilaikę. Vėlgi norėčiau pasitikrinti, kaip balsavimą balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. 911 patvirtintas. 912 už, prieš, susilaikė atmestas. 913 ir agri 130 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 914 kas už, kas prieš, susilaikė Pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl 914. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigėme. Atmestas. Toliau 915 pakeitimas. 915 ir 16 dėl jų kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmest, atmesti. 917 kas už. Norite patikrinti, kaip, kaip balsavome dėl 916. Tikriname 915 ir 16 pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesti. 917 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 918 už, prieš, susilaikė pritarta. 919 už, prieš, susilaikė atmestas. 920 už, prieš susilaikę atmestas. Tikriname. Kai balsavome dėl 920-ojo, pradedame tikrinti, ar visi balsuoja, balsavo, baigėme balsuoti. Atmestas. 921 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 922, 923, kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname. 922, 923 balsuojame. Ar visi balsavo? Atmestas. 924, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Balsuojama dėl pakeitimų bloko nuo 925 iki 948. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas at, visas blokas. Toliau 926 ir agri 313. Kas už, kas prieš. 131 susilaikė Pritarta. 929, Agri 132, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 930 ir Agri 133, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 933 už, prieš, susilaikė, pritarta. 935 antroji dalis už, prieš, susilaikė atmestas. Paprašė patikrinti, tikriname. Kaip balsavome dėl 935 pakeitimo antrosios dalies. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 938 ir Agri 134. Kas už, kas prieš. Balsuosime elektroniškai. Balsuojame. Dėl 930 ir Agri 134 al visi balsavo, balsuoti baigėme. Pritarta. Dabar balsuojame 939 pakeitimų, 25 pakeitimų bloko. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname, kai balsavome dėl 25 pakeitimų bloko. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmesta. 940 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. 941 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 942. Tikriname, kai balsavome, balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Atrodo, kad visi balsavo. 942 e, kas už, prieš susilaikė pritarta. 944 ir agri 137 kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname, kai balsavome dėl 944 ir agri 137 balsuojame. Ar visi balsavo, balsuoti baigėme? Atmesta. 947 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. 949 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. 950 už, prieš. Susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 950. -ojo. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme pritarta. 951 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 952 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 953 už, prieš susilaikė atmestas. 954 už, prieš susilaikė atmesta, 955 už, prieš susilaikė atmestas, 956 už, prieš susilaikė atmestas. 957 ir AG 138 už, prieš susilaikė pritarta. 958 už, prieš susilaikė pritarta. Tikriname 958. 959. Ne, aš buvau teisus, iš tikrųjų 958. Dėl jo tikriname, kai balsavome. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Um, Agri 139. Toliau kitas pakeitimas atkrenta. 959 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 960 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 961 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 962 ir 963 identiški kas už juos, kas prieš, kas susilaiko atmesta Patikrinkime elektroniniu būdu 962-963. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 964, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 965 ir 966, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 967, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 968, 969, 970, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 971. Norite patikrinti 968, 969, 970. Gerai, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Atmesta. 971, 71, 72, 73. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 974. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 975. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 26 blokas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta Patikrinkime. 26 blokas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 983. Kas už, prieš, susilaiko, pritvirtinta. 27 blokas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritvirtinta atmesta. 989 kas už, prieš, susilaiko. Neaiškus rezultatas. Patikrinkime. 989. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 990 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 991 antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ne, patikrinkime antrą dalį. Tai yra 991. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 993 antroji dalis. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmesta. 28 blokas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 997 antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime 997 antroji dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis, tai vis dar 997 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime elektroniniu būdu dėl trečios dalies. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta lygiai tokia pačia dauguma. 999 e, kas už, prieš atmestą. Tūkstantasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestą. 1001 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 29 blokas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 1004, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 2005, suderinamas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 1006 ir Agri 142, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 1006 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 1009 ir 1011. Balsuokime dėl jų, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu 1009 ir 1011. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 1008, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 1010, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinkime 1010, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmesta. 1012 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 1013 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 1014 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 1015 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 1016-1017, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1018 ir Agri 143, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 1019, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 1020, 1025 ir Agri 145, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 1021, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 1022, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 1023, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 1024, kas už. Norite pasitiks, pasitikrinti dėl 1023. Gerai, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 1024. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 1026. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 1027, 1028, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 1029, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 1030, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 1031, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Norite patikrinti? Pana Šnelhart norėtų. Aš jums kitą kartą tai priminsiu, kai prašysite patikrinti elektroniniu būdu. 1032, kas už prieš patvirtinta. Dabar 1034 antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1033 antroji ir trečioji dalys. Pradėsime nuo antrosios, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinkime 1033 antrąją dalį. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 1037, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau 1040, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 1041, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1042, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 52. Kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 1043, Agri 149, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Norite patikrinti 1043 ir Agri 149. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 1044 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau 1045 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 54 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 1047 kas už, prieš susilaiko. Reikia patikrinti elektroniniu būdu, nes EPP balsavo kitaip. Taigi 1047 elektroninis balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 1046 yra 350 atkrenta, toliau 1048 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 1049 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 1050 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 1051 kas už, prieš, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 1052, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 1053, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 1054, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 1055, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 1056, 1057. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau 1058, 1059, 1060. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Taigi pasitikslinsime elektroniniu būdu 1058, 1059, 1060. Pradedame balsuoti. Peikiame balsuoti. Atmesta. Toliau 56. E, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 1061. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta patvirtinta. 1062 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 1063 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1064 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 1065 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau. Periname prie priedų. 1066. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienas. Norite pasitikrinti elektroniniu būdu. Gerai, 1066 pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Norėčiau padėkoti APP e atstovams už, už kandėlės. 1067, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. We move to amendment 68. The bot... 1.0. 95 puslapio apači, pati apačia, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. It falls. Amendment 70. Who... 70. Kas už? 69 atkrenta, 70 kas už. According to the secretariat, the second part falls. Sekretariatas sako, kad atkrenta ir antroji dalis. Taigi mes galime pereiti prie 70, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 71 pakeitimas. Tik trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo atmesta, bet dar pasitikrinkime elektroniniu būdu. 71 pakeitimo trečioji dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 72 kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. 73 kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. 74 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 76 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 77 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinkime 77 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 78. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Agri vienas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 81. Amendment 81. 81. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 83. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tikriname 83. Balsuojame. Everybody voted. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuoniasdešimt penktas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 85 reikia tikrinti elektroniškai. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 88 ir agri antras. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 89 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 96 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 95 už prieš susilaikę priimta. Toliau 95. Norite, kad patikrintum 95. Elektroniškai prašom. Baigiame balsuoti. Atmestas. Doesn't? we vote on amendment ninety seven 97. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 99 ir Agri 3. Kas už? Kas prieš susilaikė. Tikriname 99 ir Agri 3. Balsuojame. Check is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. Pirma pakeitimo dalis, 101. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Atmestas, prašau. Trečia dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 105. Kas už, kas prieš susilaikė priimta priimta. 106. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 107. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas devintas, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 110 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Tikriname 110. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 111 už, prieš, susilaikė, atmesta. 112 kas už, prieš kas prieš susilaikė atmesta. 113, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 114, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pasiekėme galutinį balsavimą. Elektroniškai balsuojame dėl viso pasiūlymo. Balsuokime. Everybody voted. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 29 už, 6 prieš, 1 susilaikė. Galutinis balsavimas dėl visos teisėkuros rezoliucijos projekto. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 25 už, 1 susilaikė, 5 prieš. Sveikinu pranešėją. So, no. No, okay we During... Praradome bals, dėl balsavimo labai daug laiko, todėl prašyčiau išeiti visus iš salės kuo greičiau, jeigu jums nerūpi devintas klausimas mūsų darbo atvarkėje, tai yra e, automobilių pri, e, keliamas garso lygis. Struan Stevenson nori pakalbėti pono Uskio vardu. Much, Ačiū pirmininkė ponas Uskė atsiprašo, bet jis paruošė pasisakymą ir paprašė manęs jį perskaityti. Mums pateiktas pasiūlymas, e, dėl jo buvo susitarta 2013 lapkričio mėnesį, po to, kai parlamentas 2013 vasario mėnesį patvirtino pirmąją e, savo poziciją poziciją per pirmąjį svarstymo etapą ir praėjusiu metu rugsėjo mėnesį parlamentas sutikė e, įgaliojimus dėrėtis dėl antro svarstymo etapo. Ir nors dėrybų baigčiai komitetas pritarė 2013 lapkričio mėnesį balsuojant 35 balsavus už ir 11 prieš, prieš e, antrąjį svarstymo etapą plenarinėje sesijoje reikia paskelbti pakeitimų teikimo terminą komitete, suvokdamas m, mm, procedūrų aspektus, taip pat suvokdamas, kad visi nariai turi teisę teikti pakeitimus kaip pranešėjas. Prašau jūsų neteikti pakeitimų ir pritarti dėrybų baigčiai išvadoms, kurio, kur, kur, kur, su kuriamis esame susipažinę. Dėl keleto priežasčių. Visų pirma, bet kokie pakeitimai e, išardys susitarimą ir taip e, iškils rizika, kad įsivelsime ište, užsitęsusias dėrybas e, ir tai pakenks e, to reglamento prieimimui, kurio tikrai reikia ir taip pat nenustatysime susijusių universalių standartų. Kitas dalykas. E, taryba, aš vatant šį klausimą, buvo nepaprastai vieninga ir komisija su ją vienijosi. Taigi, bet kokie pakeitimai e, šio mūsų bet kokių pakeitimų perspektyvos yra prastos. Trečia, tekstą verta palaikyti, nežiūrinti tai, kad parlamentas kai kuriais klausimais norėjo ambicingesnių tikslų, pavyzdžiui, nurodoma, kad komisija turės parengti poveikio vertinimą dėl e, garso ir taršos garsų etikečių skelbimo, taip pat e, informacijos apie automobilių e, daromą triukšmą, kuomet juos perkame. Taip pat komisija turės parengti pažangiausios praktikos pavyzdžių gairias bei e, E, automobilių klasifikacija remiantis valstybių narių teikiamą informaciją. Tai visada svarbu parlamentui. Automobilių akustinės e, aliarmo sistemos taps privalomomis e, visose automobiliuose po trejų metų nuo to reglamento įsigaliojimo ir po penkerių metų visiems automobiliams. Parlamento dėka šios sistemos iš automatiškai įsijungs užvedus automobilį. Ir ribinės, kalbant apie ribinės vertės, mes e, įrašėme 69 decibelų e, ribinę vertę keleiviniams automobiliams. Ir tai yra įgyvendinami ir ekonomiškai pasiekiami tikslai. Žinau, kad jums, kai kam iš jūsų tai visiškai netrodo uh, E, ambicingas tikslas, bet noriu pacituoti nepriklausomos e, Olandų, nepriklausomo Olandų instituto tyrimo išvadas. Anot jų e, tie dabar, dabar siūlyti, parlamento tikti pasiūlymai buvo didesni tik tai 2,8 decibelų. Dėrybos buvo sudėtingos, bet manau, kad galutinis rezultatas dėrybų mums turėtų būti priimtinas mums visiems ir dėl ką tik mano išvardintų priežasčių aš labai prašau jūsų pritarti dėrybų rezultatui. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Stevensonai. Mes nebeturime laiko. Todėl siūlau sutikti vieną minutę šešėliniam pranešėjui pranešėjams pasisakyti. Tatarela ir ponas Krameris paprašė. Žodžio bei ponė Merkis. Ponas Tatarela, prašau. Dar ir trumpiau kalbėsiu, pirmininkė, nes e, šį klausimą svarstome jau maždaug trejus metus. Man atrodo, atėjo e, pats laikas primti sprendimą turime apsispręsti, ar norime, kad e, šis dosie būtų patvirtintas ar ne. Aš noriu, kad jis būtų patvirtintas, dėl to prašau visų kolegų pritarti pateiktiems pakeitimams. Ačiū. Thank you. The floor is for Mrs. Merkis. Ačiū galiu, ponė Merkis. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad mes pasiekėme liūdinančio rezultato, nes triukšmas yra problema, eismas susijęs su triukšmu, garsu ypač. Ir tai kenkia sveikatai e, žmonių, kurie gyvena netoli e, didžiųjų magistralių, ypač menkų pajamų šeimoms. Todėl reikia automobilių, kurių skleidžiamas triukšmas būtų mažesnis ir taip pat reikia iš priemonių išlaikyti automobilių pramonės konkurencingumą. O šiame susitarime tų aspektų nėra. Mes galėjome būti ambicingesni ir komisija galėjo siekti didesnių tikslų. Iš tikrųjų, rezultatas yra šiek tiek geresnis nei dabartinė situacija ir todėl mes pritarsime galutiniam susitarimui. Mes siūlėme platesnio užmojo požiūrį į ribinės vertės. Manome, kad pasirinktas tvarkaraštis galėjo būti geresnis ir ribinės vertės aukštesnis. Pavyzdžiui, būtų kainavę tik 20 decibelų nuo 60 iki 80 eurų būtų reikėję investuoti, kad e, automobilis būt, taptų per pusę tylesnių pasiekimai. Atsiranda AVA sistemos automobiliuose, transporto priemonės ir manau, kad tai yra geras kompromisas, nors galėjome e, kelti dar graižtusnius reikalavimus ir dėl žymėjimo. E, Triuk, žymos apie triukšmą e, teikimo, tai yra irgi svarbus dalykas. Tikiuosi, kad ateityje dirbdami ir bendradarbiaudami sieksime e, ambicingesnių tikslų. Ačiū, toliau panas Kramer. Dėkoju, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė e, pranešėjo atstovas, o taip pat ir ponas Tatarelė. Mes jau tikrai labai ilgai svarstame e, šį dosiją ir tikrai netaip jau paprasta buvo dirbti su tokiu prastu komisijos pasiūlymu. Uh, tas komisijos pasiūlymas net netitiko vidinių komisijos reikalavimų e, pasiūlymams. E, tikrai, e, kaip kad sakė pane Merkis, tas dosie galėjo būti ir geresnis, bet dabar mums reikia rasti, tar, rasti tam tikrą pusiausvyrą tarp um, ambicijų ir lygio ir, ir mūsų kalendoriaus. Taigi, tikrai norėtumėm, kad būtų greitai susitarta ir e, mes taip pat paremsime tą pakeitimų paketą. Ačiū. Dėkoju, ponas Krameri. Vasario 25 diena vidurdienis tokia yra pateikimų e, pakei, pakeitimo data. Balsavimas komitete įvyks kovo mėnesį, kovo 19, o plenarnė sesija balandį. Toliau eikime prie kito klausimo. Tai yra Hongkongo konvencija dėl laivų perdirbimo. Šis klausimas buvo atidėtas kitam posėdžiui. Ir dabar pasakysiu, kada tas posėdis įvyks. Tai bus kovo 6 diena, kovo 10 diena Strasbūrė, 7 val. įvyks uh, aplinkos e, komiteto posėdis, o paskui kovo 19. Tuo posėdį baigiu. Ačiū.